Ekon komitetui, Envi komitetas taip pat perdavė klaidų atitaisimo pareiškimą pagal 231 straipsnio ketvirtą dalį. Šis e, pakeitimas bus laikomas priimtu, nebent praėjus 24 valandos, valandoms po šio pra, pa, pareiškimo kokia nors frakcija pareikalautų balsavimo klaidų atitaisimo dokumentas yra parlamento tinklalapyje. Jis taip pat bus paminėtas